Uh, Kita darbuotojas klausime, pradedam to jau pat, nes labai vėluojame. Taigi pradėsime kitą darbo tvarkės punktą, mes jau labai vėluojame. Atrodo, kad komisija supranta graikų kalbą, nes niekas dar neužsidėjo ausinių. E, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra vyriausiai galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komisijos pirmininko pavaduotojo pareiškimas dėl padėties Ukrainoje. Kadangi komisijos atstovės ne, atstovė negalėjo atvykti, ją pavaduos ponas Fuller. Taigi, prašau, ponė komisarė. Much, uh, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ypatingoji įgaliotinė ir komisijos vicepirmininkė Kathy Ashton paprašė manęs pateikti šias pastabas.